Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich erkläre die feierliche. Gerbiami kolegos, skelbiu pradėtą iškilmingą posėdį skirtą dešimtosioms euro įvedimo metinėms. possibilité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 herr premierminister und präsident der euro Pone ministrė pirmininkė, Eurogrupės pirmininkė ponė Žanai Klaudai Junkerį, ponė pirmininkė, e, ponė prezidentė Valyžys Kavdėsna, ponė Centrinio banko pirmininkė ponė Trišė, ponė komisarė, Žogin e, Almunija, ponė ekonomikos ir pinigų komiteto pirmininkė, gerbiami kolegos. E, Gerbiama kolegė Permažberės, gerbiami kolegos. 2009 sausio 1 e, mūsų pinigams, mūsų valiutai eurui sukako 10 metų. Šiandien šią sukaktį minime Europos parlamente. Tai yra vienas svarbiausių istorinių sprendimų, kurį priėmė iki šių dienų Europos sąjunga. Sąjungos sukūrimas vyko ES vystantis, stiprėjant, tad logiška, kad buvo konsoliduojamos rinkos, kad intensyvėjo mainai juose. Visa tai prasidėjo prieš dešimt metų. 11 valstybių, suverenių valstybių valiuta buvo pakeista viena valiuta. Iš pradžių buvo pareikšta nemažai skepticizmo vertinant galimą vieningos valiutos sėkmę. Priimti tokį sprendimą, įsivesti švarto reikėjo drąsos ir ryšto. Visą tai buvo prieš dešimt metų. Šiandien galime konstatuoti, kad eurų vis labiau pasitikima, ją pasitikė ir tos šalis, kurios naudoja šią valiutą, ir ją pasitikė ir kitos šalis, matydamos, kad ES piliečiai e, patyrė daug naudos iš šios valiutos egzistavimo. Eurozona tapo stabilumo simboliu. Eurozonos ekonomika tapo stipresnė. Daugelis mainų vyksta ES vidaus rinkoje, ES įrodė, kad ši valiuta e, yra teigiamas dalykas. Pastaraisiais mėnesiais vykstant finansų kriziai euras įrodė, jog yra stabilumo faktorius. Tai yra bendra valiuta, ji mus apsaugojo nuo pačių blogiausių finansinės krizės pasiekmių. Centrinis bankas ir Europos centrinių bankų sistema yra stabilumo faktoriai. Be jų ES padėtis būtų buvusi sunkesnė praeitų metų rudenį. Pažvelgime štai į Airiją Tai yra ta šalis, kuri nuo finansų krizės nukentėjo labai smarkiai. Airijai vis tik pavyko apsisaugoti nuo dar sunkesnės krizės dėl to, kad turėjo įsivedusi eurą. Pinigų sąjunga yra negryžtamas žingsnis ekonominio ir politinio integravimosi linkui. Tai reiškia, kad ES valstybės vis labiau integruojasi tarpusavį, eurozonos valstybės vis labiau e, dialoguoja tarpusavėje stengdamos priimti sprendimus, kurios būtų naudingi pirmiausia jums, bet kartu ir visai Europos Sąjungai. Euras buvo tam tikras signalas, tai parodė, kad Europos Sąjunga gali įgyvendinti svarbius sprendimus tam, kad galėtų vystytis politiką orientuotą į ateitį ir visų gerbuvį. Šiandien ši vieninga valiuta daugelio ES piliečių yra laikoma kaip vienas iš pozityviausių ES e, integracijos rezultatų. Tai turėtų tęstis ir ateitie. Mes turime dirbti ir toliau, e, tvirtindami mūsų bendros valiutos pozicijas. Euras ir toliau turėtų būti stabilumo faktoriumi, jis turėtų atsilaikyti e, tarptautinės ne visada stabilios aplinkos kontekste. Taigi prieš eurą įsivedė ir kitos valstybės visai nesnei. Pavyzdžiui, 16-ąją eurozonos nare tapo Slovakija. Atsirado dar daugiau pasitikėjimo. Bus aišku ir kitų euro sukakčių, nes eurozona plėsis, į ją pateks vis kitos valstybės narės. Ir aišku, tos šalis galės prisijungti prie eurozonos tada, kai atitiks nustatytus kriterijus. Esu įsitikinęs, kad eurozonos plėtra e, bus tas faktorius, kuris eurozoną dar labiau sustiprins. Tai bus taip pat rimtas signalas mūsų jauniems piliečiams nes euras tampa bendros ateities ir taikios ateities simboliu. Šiandien mes turime čia savo tarpę buvusi prancūzijos prezidentą Valerį Žiskard Desta. Sveikiname jį atvykusį į mūsų posėdį. Taip pat sveikiname e, Helmut Schmidt. Jis yra vienas iš mūsų bendros valiutos architektų. Sveikiname Prancūzijos būsį prezidentą Valerį Žiskardėsą dar kartą. Aš taip pat norėčiau prisiminti Helmutą Kolį. Jis su François Mitterrandu ir Žaku Deloru bei Žaku Santeru dirbo kartu, kad ši valiuta atsirastų. Tai ir yra euro įvedimo tikrieji šaukliai 98 metais Helmutas Kolis sakė, kad euras turi būti mokėjimo priemonė, bet tai yra kartu daug daugiau negu paprasta mokėjimo priemonė. Ji bus susijusi su kultūriniu identitetu. Valiuta yra tas matas, kuris padeda įvertinti šalies politinį stabilumą. Prisiminkime tai, aš čia Helmutui Koliu galiu tik pritarti. Prisita, prisiminkime, kas vyko Europos Sąjungoje. Naud, mes patyrėme nemažai sunkumų, tačiau matome, kad daugelis milijonų žmonių įkūrė, sukūrė bendrą valiutą. Ir tai yra mūsų sėkmė. Taip sakė Helmutas Kolis, jam dar kartą sakau, galiu tik pritarti. Gerbiami kolegos, kalbu Europos parlamento vardu. Ir noriu padėkoti visiems euro pionieriams, taip vadinamiesiems, tiems, kurie dirbo prie to, kad euras atsirastų. Dėkuoju e, Jean-Claude Trichet, Europos centrinio banko pirmininkui, E, taip pat noriu prisiminti ir poną Duisenberg, pirmąjį Centrinio banko pirmininką, kuris neseniai mus paliko, jo tarp mūsų nebėra. E, centrinis bankas vaidina reikšmingą vaidmenį, niekad nebus per daug tai pabrėžti. Šie padėkos žodžiai taip pat turėtų būti skirti ir ponui Lamfalūsi, Aleksandr Lamfalūsi kuris šiuo metu dalyvauja seminare Euroklausimo. Europos parlamentas ir ekonomikos ir pinigų komitetas, e, kuriam vadovautų metu Karl von Vogau, po to Krista Rancijo Plat, e, dirbo, buvo tam tikras variklis, kad tas istorinis projektas išvystų dienos šviesą. Lygiai tą patį galėtume pasakyti ir apie ekonomikos ir pinigų šiandieninį komitetą, kuriam atvauja ponia Permauš Beres. Būtent šis komitetas ir ėmėsi iniciatyvos, kad įvyktų šios dienos e, minėjimas. Euras atsirado prieš dešimt metų, eurozona ir Europos centrinis bankas e, pradėjo bendradarbiavimą, kuris tęsiasi iki dabar. Bendradarbiavimas egzistuoja ir su Europos parlamentu, jis yra tikrai puikus. Už tai norėčiau padėkoti Jean-Claude Juncker, e, jis yra Eurogrupės pirmininkas. Norėčiau padėkoti Europos Centrinio banko pirmininkui Jean-Claude Trichet. Aš dėkoju ir vienam, ir kitam už tą puikų bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Šios dešimtosios metinės yra reikšminga sukaktis. Linkime eurui džiugios ateities viso mūsų žemynų labui. Dėkoju jums visiems už dalyvavimą šiame iškilmingame posėdyje. Galima būtų buvę laukti, kad daugiau kolegų dalyvaus posėdėje, tačiau dėkoju Jums už parodytą dėmesį ir susidomėjimą šiuo renginiu. Ačiū. O dabar aš norėčiau suteikti žodį Europos centrinio banko prezidentui Žanui Klodui Trišiai. Monsieur le Président, Pone pirmininkė. Pone pirmininkė, pone premjerė, ponios ir ponai parlamentarai. Man tenka didžiulė garbė ir malonumas dalyvauti šioje paminėjimo ceremonijoje, kai paminime vieną reikšmingiausių ES žingsnių. Žamone, vienas iš ES tėvų įkūrėjų, sakė, kai idėja atitinka tos dienos poreikius, ji nebepriklauso žmonėms, kurie tą idėją sumanė, ji priklauso visiems, kuriems tos idėjos reikia. Ta E, buvo sakoma, kad e, per ankstyvų idėjų nėra, reikia tik sulaukti momento, kada geriausia tas idėjas įgyvendinti. Tuo metu, kai euro idėja buvo sumanyta, vienas kitas manė, kad ji būtų reikalinga. Daugelis manė be kita ko, kad ta idėja nepavyks, ne, nepavyks įgyvendinti. 329 milijonai piliečių ES šiandien naudojasi šią valiutą. Tai buvo daugeliui lemtingas etapas, vedantis į vis glaudesnę sąjungą tarp ES valstybių. Šiandien negaliu neprisiminti ES tėvų įkūrėjų. Jie buvo labai išvalgus žmonės, jų dėka atsirado ES. Einšteingas, Gasperi, Šumanas, Polnauris Pek ir kai kurie kiti. Norėčiau taip pat prisiminti vyriausybių ir valstybių vadovus, kurie buvo didūs europiečiai, įsitikinę europiečiai, drąsūs europiečiai, kurie, kuriems šiandien atstovauja Valery Žiskar Deista, dalyvaujantis šiandieną mūsų posėdėje. Be jų, be šių žmonių, euro nebūtų. Nuo euro įvedimo mūsų piliečiai džiaugiasi kainų stabilumu. Iki šiol kainų stabilumas buvo užtikrintas tik keletą valstybių eurozonos narių. Tai tai galina užtikrinti saugias pajamas, indėlių saugumą, tai skatina investicijas, darbo vietų kūrimą ir klėstėjimą vidutiniu ir ilgalaikiu laikotarpiu. Euras yra dinamikos e, e, e, laidas ES ekonomikai. Tai padeda skatinti ekonominę ir finansinę integraciją. Praėjus mėno buvo laikas, per kurį euro nauda buvo pademonstruota. Finansų krizė parodė, kad neramumų metu geriau sėdėti didžiuliame stabiliame e, laive negu mažoje valtelėje. Jeigu Europoje nebūtume turėję bendros valiutos, nebūtume galėję veikti taip greitai ir veiksmingai, kaip veikėme ir daugelis mūsų valstybių narių būtų paprasčiausiai uh, bu, buvusios paliktos ieškoti išsigelbėjimo pačios. Greitų Europos vyriausybių ir centrinių bankų reakcijos dėka visi sutelkėme jėgas ir pademonstravome, kad net audringiausių orų Europa gali priimti teisingus sprendimus greitai. Euro, Mes e, esame e, euro istoriniai e, sėkmiai skolingi, pasakyčiau. Todėl, kad mes turėjome užtikrinti gerą ES institucijų veiklą. Institucijos veikė gana gerai. Europos parlamentas 62 metais buvo pirmoji institucija, kurioje buvo pradėta kalbėti apie bendrą valiutą. O per pastarosius dešimt metų nuo Europos centrinio banko įsteigimo mūsų institucijos palaikė labai glaudų dialogą. Daugiau negu 50 e, Europos centrinio banko ir Europos parlamento bendrų klausimų buvo suorganizuota. Dialogas tarp parlamento ir Europos centrinio banko yra labai svarbus, galvojant apie atskaitomybę. ECB gali išaiškinti parlamentui ir bendrai visuomeniai savo sprendimus ir e, nuomonės. Ponės ir ponai, per pirmuosius e, savo egzistavimo metus euras susidūrė su trim didžiausiais išbandymais. Pirmiausia, patikimo ir gerai veikiančio centrinio banko sukūrimas. Antra, stabilios naujos valiutos sukūrimas, e, siekiant įkvėpti visuomenės pasitikėjimą. Šį uždavinį mes sugebėjome išspręsti ir euras įsitvirtino ir pribrendo laikas švesti Ir galiu pasakyti, kad aš esu labai emociškai susijaudinęs. Tačiau šiuo metu negyvename laikotarpiu, kai galime užsimiršti. Kyla nauji iššūkiai ir e, mes, ES, turime imtis pastangų, kad tos iššūkius gerai atremtume. Finansų krizė parodė fundamentales e, pasaulio finansų sistemos silpnasias vietas. Ir mes visi turime imtis formalių pastangų, kad tos silpnos vietos išnykto ir reglamentinė institucinė sistema būtų sutvarkyta. Antras dalykas. Vieningos valiutos suverenumas e, yra pagrystas dviem ramšiais - kainų stabilumas ir e, gera ekonomikos politika. Jos komplektas ES ir aš galiu pasakyti, kad Eurogrupėje apie tai nuolat kalbame. Ypatingi iššūkiai ekonomikos fronte yra susiję su stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimu, imantis nuolatinių pastangų, kad mūsų ekonomikas būtų produktyvesnės, dinamiškesnės ir galėtų konkuruoti su stambiausiamis pasaulio e, galiomis. Trečias dalykas - plėtra. Prieš dešimt metų mm, buvo tik 11 šalių eurozonoje, šiandien jau 16. Tai labai aiškiai parodo, kokia svarbi istorinė mūsų reikšmė. Ir e, bet kokia eurozonos plėtra yra mums visiems e, daug reikalavimų kelintis iššūkis. E, pirmiausia, žinoma, vykdomai valdybai ir ECB valdytojų grupiai. Šiandien Svarbiausia, turime galvoti apie atsakomybę ateities kartoms. Iškyla nauji iššūkiai. Jeigu tuos iššūkius mes spręsime aiškiai ir drąsiai, tai galbūt lėsime sukurti galingų idėjų, kurios iki šiol buvo mūsų varomo jėga ir leido mums pasiekti tiek klėstėjimo ir stabilumo Europoje. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, dėkui už jūsų dėmesį. Pone pirmininkė Trišė, leiskite padėkoti Jums už Jūsų kalbą ir už Jūsų asmeninį indėlį į tai, ko buvo pasiekta. Norėčiau pasveikinti buvusiuosius Europos parlamento pirmininkus ponę Robles, ponę Sontes, Baron Krespo, Klausą Henčių, taip pat labiau, labai dėkoju už tai, kad jie šiandien atvyko į mūsų posėdį. Dabar norėčiau suteikti žodį Luksemburgo premjerui ir Eurogrupės pirmininkui ponui Junkeriui. Pone pirmininkė, pone komisarė, ponios ir ponai parlamentarai. Per pastarusius 50 metų dažnai Europa parodė savo gebėjimą reikšti didelės ambicijas – bei savo gebėjimą parodyti reikiamą ryštą ir valią, nuosekliai įgyvendinti savo išsikeltas ambicijas. Europos Sąjunga, Europos Sąjunga pati yra to geriausias pavyzdys, kaip ir vidaus rinka, kaip ir plėtra Europos Sąjungos, kitaip tariant, kai susitinka istorija ir geografija Europos šalių, ekonomikos ir pinigų sąjunga taip pat yra tos ambicijos iliustracija, minime jos dešimtasias metinės šiandien. Ekonomikos ir pinigų sąjunga bei mūsų vieningos valiutos įvedimas buvo ilgas procesas. Ekonomikos ir pinigų sąjungos genezė gavusi pradinį impulsą 70 metais Bernerio pranešimą pateikus. Ta genezė prasidėjo, paskui buvo E, paskui vyko e, Europos valiutų sistemos dėkimas, prieš tai dar buvo valiutų gyvatės, tas vadinamosios egzistavimas, paskui atsira, buvo pasirašyta Maastrichto sutartis 92 metais, paskui išgirdome ne Danijos ir taip iš Prancūzijos. Paskui matėme 93 metų krizę. Taigi kelionė buvo ilga. Ir ji nevyko vien tik sklandžiai ir be sunkumų. Vieningos valiutos priešininkų buvo nemažai, tačiau daug buvo ir tokių, kurie pasisakė už Kai kas mane, kaip aš sakiau, kad vieninga pinigų sąjunga ir ekonomikos sąjunga neturėtų atsirasti. O jeigu taip ir atsirastų, tai valiuta būtų silpna ir neturėtų jokios ateities. Dešimtosiomis šio įvykio metinėmis turėtume pasinaudoti paminėdami dar didesnį ES integravimą. Aš taip pat noriu pareikšti didžiausią pagarbą tiems žmonėms, kurie kūrė eurą. François Mitterrand, Helmut Kohl, Jacques Delors, Valéry Giscard d'Estaing ir kiti turėtų būti paminėti šiandien. Aš norėčiau taip pat pasveikinti juos už išmintį, už išvalgą, už ryštą ir įsipareigojimą dirbti Europos labui, nesustojant. Tie, kuriuos aš paminėjau ir daugelis tų, kurie dirbo šalia šių žmonių negalėjo įsivaizduoti, kaip greitai jų projektas patirs politinę sėkmę. Nuo sausio pirmos turime 16 valstybių eurozonos valstybių narių. Ir žinome, kiek žmonių naudoja eurą kaip pagrindinę savo, kaip savo šalies valiutą. Žinome, kad euras yra Europos integracijos reikšmingas ženklas, apčiuopiamas ženklas, kurį pripažįsta visas pasaulis. Euras yra stabilumo garantas, kuris saugo savo, tų šalių piliečius nuo ekonominės krizės pačių skaudžiausių padarinių. Tenka konstatuoti, kad euras yra neginčitina sėkmės istorija. Tačiau sukaktys yra vertos tik tiek, kiek jos yra orientuotos į ateitį. Tenka konstatuoti, kad nepaisant kolektyvinio atlaidumo, ES sanglaudos iššūkiai mūsų dar laukia. 2009 metai bus sunkus metai eurozonos ekonomikoms ir ES piliečiams. Iššūkių bus daug, mums teks juos atremti tiek viduje, tiek išorėje. Kalbant apie vidaus problemas, Eurozonos vyriausybės turės dirbti kartu, kad būtų galima atremti ekonomikos krizės padarinius, kad būtų galima struktūriškai paremti ekonomiką, kad būtų galima orientuotis laikotarpį po krizės. Tam reikės išskirtinių priemonių, nes situacija yra išskirtinė. Reikėtų tu prisiminti, kad euras sukūrė tam tikras apsaugos priemonės ir tai nenukrito iš dangaus. Eurozonos valstybės ir E, ir euras labiau apsaugo savo piliečius nuo neigiamų pasiekmių, todėl kad buvo imtasi tam tikrų priemonių tvirtinti tą valiutą, padaryti ją stiprią. Buvo vykdoma atsargiai ekonominė politika ir buvo siekiama ekonomikos augimo ir klestėjimo bei gerbojo piliečiams. Taigi euras ir jo įvedimas yra taip pat susijęs ir su mūsų politinė sėkme, nes užtikrinome savo patikimumą Europos ekonomikos ir pinigų sąjunga yra vertingas dalykas. Turime ją saugoti, kad galėtume pasinaudoti visais vieningos valiutos privalumais. Išorėje mes turėtume pasimokyti iš tarptautinės finansų krizės, nes yra tiesioginis priežastinis ryšys tarp dabartinės krizės, kuri prasidėjo jungtinėse valstijose, iš ten kilo, ir kita vertus iš to, kiek pusiausvyros trūkumas yra pastebimas visame pasaulyje. Matome, kad atsakomybės trūkumas finansų sektoriaus rytyje atvedė prie nepageidaujamų pasiekmių ir tas atsakomybės trūkumas tapo krizės katalizatoriumi - stabilumo atkūrimas. E, pasauliniu mastu reiškia, kad yra reikalinga finansų sistemos esminė reforma. Tai taip pat reiškia, kad reikia panaikinti pusiausviros trūkumą tarp bendro vartojimo ir taupimo. Tas pusiausvyros atkūrimas reikalauja, kad būtų aktyvus bendradarbiavimas tarp atskirų ekonomikos sektorių atskiruose pasaulio daryse - Azijoje, Amerikoje, Europoje. Euro e, reprezentavimas išorėje dar yra pernelyg menkas dažnai. Maničiau, kad euro zona dar ne visada prisijima jai tenkančią politinę atsakomybę, nes ekonominis eurozonos svoris yra reikšmingas, jie galėtų tos atsakomybės imtis dažniau. E, ekonominė ir pinigų sąjunga yra ekonominis projektas, taip, tačiau ekonominė ir pinigų sąjunga pirmiausia yra politinis projektas. Todėl turime pasinaudoti antruoju euro dešimtmečiu, kad pinigų sąjunga ir ekonominė sąjunga būtų labiau reprezentuojama taip pat ir politiškai, tiek išorėje, tiek viduje. Dėkoju. Dėkoju ministrui pirmininkui ponui Junkeriui ir dėkoju Jums ir už visas Jūsų pastangas ir darbą. O dabar sutikiu žodį komisijos nariui ponui Alūnė. Señor presidente del Parlamento, señor primer ministro. Pone pirmininkė, ministrė pirmininkė, pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. Praėjo dešimt metų nuo euro įvedimo ir šiandien aš, kaip europietis, kartu su jumis galiu pasakyti, kad aš didžiuojusiu euro sėkme. Ir aš norėčiau padėkoti parlamentui už iniciatyvą surenkti šį iškilmingą posėdį skirtą mūsų bendros valiutos dešimtmečiui. ES e, pinigų ir ekonomikos, ekonominė sąjunga yra sėkmės pavyzdys. Per pasiruosius metus visi eurozonos dalyviai galėjo džiaugtis puikiais šios bendros sistemos e, veiklos rezultatais. Ši valiuta pasiteisino ir krizės e, sąlygomis, kadangi ji padeda mums užtikrinti stabilumą. Be to, euras vaidina labai svarbu vaidmenį tarptautinėje ekonomikoje. Ir todėl šiandien kai kas e, eurą netgi lygina su doleriu. ir teigia, kad euras yra lygiai tokia pat svarbi mokėjimo priemonė. Šiandien euras yra labai svarbi e, daugiau nei 300 milijonų žmonių 16 šalyje gyvenimo dalis. Tai yra ir mūsų bendros tapatybės simbolis. Euras nėra vien valiuta. Euras yra labai svarbi mūsų bendro Europos projekto dalis kurią mes galime naudotis dėka integracijos proceso, kuris buvo pradėtas prieš 50 e, metų. Mes turime makroekonominę struktūrą, kuri padeda mums užtikrinti stabilumą ES. Be to, euras e, paspartino ir paskatino priekybą ir e, ekonominius mainus tarp valstybių narių. Ir būtent dėl euro sėkmės ES sukurta daugiau nei 60 milijonų darbo vietų. Euras labai svariai prisidėjo prie bendros rinkos e, stiprinimo. Euras padeda valstybėms narėms e, susitvarkyti su įvairiausiais iššūkiais. Su iššūkiais, kuriuos patiria ne viena Europa, bet ir visas pasaulis. Finansų krizė bus euro išbandymas. Ir tie, kam atrodo, kad ES nesugebės susitvarkyti su šia krize, klysta. Jei mes neturėtumėme bendros valiutos, tuomet finansų krizę patirtumėm kur kas sunkiau ir skaudžiau. Tos šalis, kurios neturi euro, susiduria su didžiuliais e, kainų sviravimais, kuriais gali kas nors bandyti netgi ir pasinaudoti. Ir šių šalių galimybės e, fiskalinėmis priemonėmis e, e, bandyti atgaivinti savo ūkį yra kur kas menkesnės nei eurozonos valstybių narių. Iki 2007 metų mes turėjome mažiausią valstybės skolą ir biudžeto deficitą per pastaruosius 25 metus. Europos centrinis bankas savo veiklą nuolatos stiprina euro reputaciją. Europos centrinis bankas nuolatos imasi ryštingų priemonių, jis puikiai bendradarbiauja su kitais centriniais bankais e, įvairiose pasaulio šalise. Taigi Europos centrinės bankas suvaidino labai svarbu vaidmenį, užkirtant kelią visiškam e, finansų rinkos e, griuvimui. Netrukus pamatysime, kokie yra realūs, tikrieji euro privalumai tie iš mūsų, kas turi eurą, puikiai supranta, kad euras e, yra labai naudinga priemonė. Bratislavoje metų pradžioje mes pasveikinome Slovakiją, kuri prisijungė prie mūsų euro šeimos. Europos komisija ir Europos parlamentas ir toliau turėtų tęsti savo darbą su valstybėmis narėmis, su tarybas, Europos centriniu banku bei su tarptautinė bendruomenė tam, kad būtų padėta mūsų ūkio atsigauti kuo skubiau. Komisija prieš keletą e, mėnesių paskelbė savo pranešimą skirtą euro dešimtmečiui. Ir jis netrukus bus svarstomas šiame parlamente. Mes turime ir toliau labai būdrai stebėti savo biudžetus makroekonominius e, poslinkius, galvoti apie struktūrinės reformas, apie euro įvaizdį pasaulyje, apie tai, kaip galima būtų dar geriau padarinti mūsų bendras finansinės ir ekonominės struktūras. Viso to reikia tam, kad antrasis eurų dešimtmetis taip pat būtų labai sėkmingas. Pirmininkė, baigdamas, norėčiau padėkoti euro kuriejams, padėkoti jiems už jų viziją ir jų ryštą, kurių dėka mes šiandien turime valiutą, kurią gali didžiuotis visi europiečiai. Šiandienos krizė yra naujos tarp pasaulinių ūkio etapas kuriame euras ir toliau turėtų padėti mums apsaugoti visų europiečių interesus ir padėti jiems įgyvendinti savo siekius. Ačiū gerbiamas komisijos nariai už jūsų kalbą ir už jūsų aktyvę veiklą Europos komisijoje ir visoje Europos Sąjungoje. O dabar man didelė garbė suteikti žodį buvusiam Prancūzijos prezidentui ir buvusiam mūsų kolegai Valerijai Žiskanui Distenu.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 kad ES valiuta išvystų dienos šviesą, šiandien jums yra labai dėkingi. Pone pirmininkė Hansai Gertai Poteringai. Dėkingi jums ir dėkingi jums, ponios ir ponai, Europos parlamento nariai, už šią šaunę iniciatyvą, kurios ėmėtės paminėti dešimtasias euro metinės. Esu vienas iš tų, kurie mano, juk geriau yra vengti pernelyg dažnų sukakčių. Tačiau šioji sukaktis yra ir jos paminėjimas yra pagristas, kadangi euro indėlis į Europos integraciją nuo pat Europos parlamento rinkimų tiesioginių rinkimų, rinkus, rinkimų būdų 70 metais yra vienas iš reikšmingiausių įvykių. Kelias, kurį reikėjo nueiti, buvo ilgas. Galbūt šis šiltas ir mielas posėdis neatspindi visų tuo sunkumų, kuriuos reikėjo įveikti. Norėčiau pareikšti pagarbą tiems, kurie šį kelią nubrėžė ir kurie juo ėjo. Euro ištakas galima pastebėti sename pranešime, kurį paskelbė Pierre Werner 70 metais. Tačiau kitų metų valiutų krizė ir valiutų kursų sviravimai būtent paspartino e, šiuos įvykius. Kol valiutų kursai buvo stabilūs, tuomet neatsirasdavo trikdžių bendrosios rinkos rytyje, kai valiutos pradėdavo sviruoti, problemų iškildavo daug. Po nesėkmingų bandymų sukurti tą valiutų gyvatėlę atsirado impulsas, kurį pareiškė Prancūzija ir Vokietija 75-80 metais. Brėmene, Vokietijos šiaurėje, buvo priimtas sprendimas sukurti Europos valiutų sistemą ir įvesti EQ, kuris tapo euro pirmtaku. Šį darbą rėmė mūsų Beneliukso ir Italijos partneriai. Po tokio apsnūdimo laikotarpiu iki 98 metų, 94-98 žygis pirmin prasidėjo tada, kai taryba įkūrė komitetą, kuriam vadovavo Žakas Delioras. Tuomet buvo pasirašyta Maastrichto sutartis ir priimti reikiami sprendimai. Pasveikinkime tuos žmonės, tuos pionierius, kurie dirbo. Norėčiau pasveikinti Žaką Deliorą, savo bičiulį Helmutą Šmitą ir, ir Halnšteiną, kuris buvo taip pat vienas iš reikšmingą darbą nudirbusių žmonių. Bernard Klapie buvo Roberto Šumano deklaracijos autorius 50 metais paskelbtos. Aleksandras Lamfalusi buvo tas žmogus, kuris atnešė savo patirtį, unikalią, sakyčiau, patirtį į ES valiut, į, į valiutų sąjungos kūrimo darbą. Būtent tada projektas, vieningos valiutos projektas atgimė. Žakas Delioras paskui perėmė uh, šį fakelą. Jis dėrėjosi ir paskui tie, kurie pasirašė Mastrikto sutartį, prieimė teisingas nuostatas. Ir tuomet tas buvo parengtas puikus tekstas, kuris praktiškai nepasikeitė iki šiol. Čia turime paminėti kanclerio Helmuto Kolio iniciatyvą ir François Mitterrando prancūzijos prezidento iniciatyvą, bei jų kolegų reikšmingą darbą. Visi kartu šiandien turi būti paminėti, jiems turime šiandien tarti padėkos žodžius. Minint 60-asias metinės, turime pasakyti, kad minime jas krizės laikotarpiu. Tad ko galėtume eurui palinkėti? Kas galėtų būti tas gimtadienio tostas, kaip jis galėtų skambėti? Pirmiausia, turime pasakyti, kad euro sėkmė viršijo visus lūkesčius. Ne tik jo priešininkų lūkesčius, bet ir lūkesčius tų, kurie paleido, taip sakant, eurą į gyvenimą. Man teko diskutuoti su didžiausiais valiutų ekspertais 95-2000 metais. Jų beveik visi buvo skeptikai, kalbėdami apie euro įvedimą ir jo sėkmę. Per dešimt metų euras tapo antrąją reikšmingą valiutą pasaulyje ir viena iš labiausiai gerbiamų valiutų. Geras euro valdymas leido eurui tapti skydu šiame krizės kontekste ir tam tikrų pagrindų e, augimui be infliacijos. Jeigu nebūtų euro, kontinentinė Europa šiandien krėstų valiutų sviravimų tornadas, kuris tą ekonomikos krizę pagilintų dar labiau. Iš monetarinės politikos lauktume, kad ir toliau būtų stengiamasi tiek, kiek gali pinigai sumažinti tą krizės keliamą depresiją ir krizės keliamą spaudimą. Ir kad būtų galima ir toliau užtikrinti aug, neinfliacinį augimą. Nes žinome, kad valstybėms teks padengti didelius įsiskolinimus ir prisimtus įsipareigojimus. Tačiau mes pasitikime euru, pasitikime Centrinio banko vadovais ir Centrinio banko darbuotojais. Jie nuo pat krizės pradžios rodė e, turi didžiulę patirtį, profesionalumą, sveikiname jų ryštą ir e, valią dirbti nepriklausomai. Norėčiau pasakyti dvi pastabas pabaigai. Turėtume saugotis vis tik, kad eurui nesuteiktume savo mintise pernelyg didelę reikšmę, pasaulinę reikšmę. Tai būtų tuštybė ir nepamatuota rizika. Euras yra Europos žemynų valiuta. Ir pirmiausia, tai turi atspindėti ypatingą Europos žemynų kultūrą. Tai turi reikšti žemynų kultūrą ir stabilumą e, kitų valiutų kontekste. Galiausiai nemanau, kad reikėtų versti viešai nuomonę laukti, kad atsirastų eurozonoje daugiau reguliavimo priemonių bankams. Man regis, kad galėtume, kaip pasakyta 106 straipsnėje, 5 paragrafe Mastrikto sutarties, galėtume kreiptis į Europos centrinį banką šiuo klausimu. Ir galėtume paprašyti, kad bankas imtųsi priemonių bankų priežiūrai sustiprinti. Impulsas galėtų atsirasti būtent iš ten, nes būtent ten yra sukaupta reikiama patirtis. E, Centrinis bankas galėtų sudaryti darbų grafiką šiuo klausimu. Ministrai eurozonos jūsų, ponia Junkerį vadovavimį, galėtų priimti tą darbų grafiką, patvirtinti jį ir įgyvendinti. Na ir baigdamas, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad euras tapo integracijos simboliu. Jis tapo sėkmės simboliu Tai mums turi duoti drąsos eiti pirmin. Eiti pirmin, kuriant toliau mūsų Europą, kuri turėtų tapti vis vieningesnė. Mums tai yra siūloma ES sutartyse ir mes turime tas sutartis įgyvendinti. Maničiau, kad Nesėkmės atremti turėtume e, remdamiesi sėkmės dinamiką, o sėkmė šiandien čia turi gražų vardą. Jis sėkmė vadinasi euras. Visiems ačiū, ponios ir ponai parlamentarai. Pone pirmininkė, dėkojame Jums ne tik už Jūsų pasakytą gražią kalbą, Norime padėkoti Jums už Jūsų istorinį indėlį į šią sėkmės istoriją. Ačiū Jums, ponė prezidentė Valeryšys Kardėstan. Äh, o dabar mes periname prie mūsų pranešėjų. Pirmiausia, ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto pirmininkė ponė Pirvanš Beres, o po to Werner Langen. Prašom, pirmiausia žodis ponė Beres. Merci, monsieur le... Ačiū, ponė pirmininkė. Euras yra vizijos sėkmė. Tai yra politinės valios sėkmė. Tai nėra rinkos veikimo vaisius. Tai yra įrodymas to, ką Europa moka nuveikti geriausio, kai visi sutelkia savo pastangas. Čia pirmiausia norėčiau pasveikinti ir padėkoti mūsų, už mus pačius, už mūsų vaikus, už kiekvieną iš mūsų uh, kartu norėčiau padėkoti tiem žmonėms, kurie šią sėkmę sukūrė, kurie buvo prie jos ištakų. Pierre Werner, Helmut Schmidt, Valerijus Žiskardėsne, prezidentas, Europos komisijos pirmininkas Žakas Deloras, e, kancleris Helmutas Kolis, prezidentas François Mitterrandas, e, Aleksandr Lamfalūzi, Skopa, Filipas Meištatas ir daugelis kitų žmonių buvo tie, kurie nusipelno padėkos. Noriu padėkoti ir kitiems, kurių nepaminėjau, kurie dirbo E, ir kurie buvo mano pirmtakai, Karlas Van Vogal, Krista Plats ir, ir daugelis kitų kolegų taip pat nusipelno padėkos. Šis parlamentas atliko lemtingus žingsnius. Parlamente mes ir šiandien net kalbame ne tik apie tai, kokia turėtų būti apskaitos sistema įdėkta vienam ar kitam bankė ar visuose bankuose, mes kalbam apie piliečius, jų interesus. Reikėtų, kad jie prie tos valiutos reikėjo, kad jie prie tos valiutos priprastų, kad ją primtų, kad imtų ją naudoti. Suprantu, kad šis darbas buvo atliktas ir padėkoti reikia visai eilė institucijų. Taip pat noriu pasakyti, jog džiaugiuosi, kad ši ceremonija, paminėjimo ceremonija vyksta čia Europos parlamente, nes tai yra ES piliečių atstovavimo išraiška. Nes euras pirmiausia yra visų piliečių reikalas, ne tik bankų reikalas, ir visų europiečių reikalas. Ir jie mums nekartą tai yra paminėję. Kai kurios Vyriausybė sako, kad ES simbolių nereikia, tačiau patys ES piliečiai priėmė eurą kaip simbolį. E, jie sako, kad tai yra priklausomybės ES išraiška. Aišku, ne visi turime eurą ES. Buvome 11, dabar esame 16 eurozonos narių, laukiame, kad kiti prie mūsų prisijungtų. Man vis tik susidaro įspūdis, kad ši krizė ragina E, mus pamastyti, verta ar ne priklausyti eurozonai šiandieną. Aš manyčiau, kad euros vis tik buvo sėkmė. Mes matome, kad euras įrodė, kad yra sėkmingas projektas. Dešimties tame metų laikotarpėje mes matėme, kad euras, jo įvedimas buvo sėkmės žingsnis. Šiandien daugelis beldžiasi į eurozonos duris, juos galime paskatinti į toliau įgyvendinti reikiamas priemonės nes tos priemonės yra naudingos e, jų ekonominiams ir politiniams tikslams. Maničiau, kad Europa, plėsdama eurozoną, e, taip pat geriau pasieks savo politinių ir ekonominių tikslų. Šis sukaktis taip pat yra ir proga pažvelgti į ateitį. Euras, kuriam šiandien sukanka 10 metų, E, turėtų būti tas dalykas, prie kurio dirbama toliau. Tai nereiškia, kad prie to klausimo visai nebuvo dirbama. Reikėtų, kad e, būtų pasiekima didesnės pažangos. Kai dėl ekonominio bendravimo, e, Žanas Lodas Junkeris paminėjo pusiausvyros trūkumą. Mes žinome šį klausimą. Ir tai aišku nėra normalu. Jeigu būtume kūrę ekonominę sąjungą taip greitai, kaip kūrėme monetarinę sąjungą, šiandien būtume stipresni. Tad iš to turime pasimokyti. Nėra normalu, kad biudžeto deficitas yra vertinamas neatsižvelgiant į kitus parametrus. Manyčiau, kad ekonominė politika turėtų būti vertinama visose valstybėse narėse. Nenormalu, kad valstybės narės skolinasi e, mokėdamos labai skirtingas palūkanas. Kai dėl finansų rinkos priežiūros. Prezidentas Valerijus Žiskar Destin paminėjo 105 straipsnio šeštąją dalį. Tai yra mūsų bendras pagrindas kuriuo remdamiesi galime veikti. Aš manau, kad krizė mums parodė, kad Europos centrinis bankas e, priežiūros srityje turės suvaidinti dar reikšmingesnį vaidmenį. Negalima atskirti finansų rinkos priežiūros ir ma e, makro priežiūros aspekto. Reikėtų, kad politikai stengtųsi užtikrinti pusiausvyrą. Jeigu centrinis bankas įgis daugiau galių, reikėtų būtent peržiūrėti visą institucijų veikimo pusiausvyrą. Na ir paskutinė pastaba dėl tarptautinio e, euro vaidmens. Aišku, mes negalime pasakyti, kad esame e, ta valiuta, kur sukaupta daugiausia rezervų, tačiau negalime sakyti, kad 10 metų kūrėme eurą ir kad prieš 10 metų po euro įvedimo e, neturime likti, tokie pas, neturime likti pasyvus. Reikėtų, kad ta pusiausvėra tarp atskirų valiutų taip pat būtų geriau organizuotas dalykas. Aš manau, kad euras yra daugiau negu tiesiog valiuta. Būtent dėl to šiam parlamentui yra toks svarbus dalykas. Tai yra priemonė, kurią naudojasi ES piliečiai. Jie po daugybės metų patiria didžiausią krizę. Turime pasinaudoti šiuo Europos simboliu, tuo puikiu mūsų atliktų darbu, kad galėtume padėti savo piliečiams kuo geresnėmis sąlygomis įveikti šią sunkę, šią didžiulę krizę. Ačiū. Pirmininkas, ačiū gerbiama kolegė. Dabar žodis poniui Werner Langen. O eurus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dešimt euro metų, tiksliau euro dešimtmetis, suteikia progą švesti E, būtent jo dėka Europa vystėsi taip puikiai, kaip e, matėme per pastarosius dešimt metų. Manau, kad euras prie sėkmės prisidėjo ženkliai. Nors ir girdėjome skeptiškų balsų. Buvo sakančių, kad euras atsiranda per anksti, jis dar nebuvo gerai suformuotas, bet dabar supratome, kad ta vizija e, prie kurios atsiradimo daug kas prisidėjo, buvo sėkminga. Visi, kurie kalbėjo prieš tai, e, prisidėjo prie eurosistemos sėkmingo atsiradimo. Buvo sukurta sėkminga Europos centrinių bankų sistema. Prisiminkime dėl oro pranešimą, 3 euro įvedimo etapai, Maastrichto sutartis, praėjus tik dviejiems metams po Berlyno sienos nugriuvimo, pereinamieji laikotarpiai. E, vis, su visu tuo dirba daugybė žmonių ir dėl to euras pasiekė tokią sėkmę, kokią matome šiandien. Ponios ir ponai, galiu pasakyti, kad, kaip jau sakė ponė Bereš ir pirmininkės, Europos parlamento vaidmuo buvo svarbus, ypač nuo 1994 metų iki 2002 metų, e, kai buvo įgyvendinama e, Maastrichto sutartis ir kai galiausiai buvo įvestas euras ir euro, euro banknotai ir euro monetos. E, labai aktyviai prisidėdavo prie šio proceso. Ir aš norėčiau padėkoti dviems komitetų pirmininkams, Karl von Vogau ir Kristijo Ramsui Plat, kurie Europos parlamentą atstovavo išorės pasaulyje. Šis projektas, kurį iš pradžių sukūrė vyriausybės, susilaukė reikalingos parlamentinės paramos ir šiandien pirmininkaujant poniai Pervanš Beres mes galime vėlgi parlamentą atstovauti taip pat puikiai, kaip kad būdavo daroma anksčiau. Kaip žinote, lakurčio 8 dieną didžiąją balsų daugumą Europos parlamentas priemė pranešimą, kuriame kalbama apie e, problemas, apie pasiekimus, apie uždavinius. Ir kaip jau minėjo ponė Berenš, e, galiu tik pabrėžti, kad be, e, euras yra didžiulė pergalė. Tai yra sėkmingas projektas, kuriam vadovavo Europos centrinis bankas ir e, kuriam pavyko sukurti decentralizuotą bankininkystės ir finansų sistemą. Labai svarbu ateityje išlaikyti tokią pačią patį, kokios turime dabar. Dėl krizės e, būtume susidūrę su rimtais sunkumais. Stabilumo ir augimo paktas prisidėjo prie to, kad e, tuos sunkumus galėtume lengviau išvengti. Be jo, be geros finansų politikos e, ateityje rizikos lygis dar labiau išauktų. Turime galvoti apie ES bendrą sistemą. Turi būti sukurta griežta drausmė ir disciplina. Geras koordinavimas privalo būti užtikrintas. Euras labai ženkliai sumažino infliaciją, sukūrė pasitikėjimą, įtvirtino stabilumą. Jis tapo antraja pagal reikšmę rezervo e, valiuta. Europa sugebėjo įgyventinti geras struktūrinės reformas valstybėse narėse. Ir globalizacijos laikotarpiu e, euras tapo tarsi treniravimusi priemonė visoms valstybėms ir jų institucijoms Eurozonos institucijos, Eurogrupė, Ekofin taryba, kaip ir daugelis kitų e, žinybų sukūrė visas e, sėkmingo euro egzistavimo sąlygas. Kartu su Europos komisija ir Europos centriniu banku pavyko užtikrinti greitą ES reagavimą finansų krizės metu. Euras turi būti tas svertas, kuris leidžia sukurti gerą Europos finansų rinką. Ir mūsų sėkmingo darbo išvada yra ta, kad valstybės institucijos e, vieningoje rinkoje sugebėjo pasiekti tokią integraciją, kuri leidžia uh, sukurti taiką klėstėjimą ir gerovę Europoje. Tačiau nereikia galvoti, kad Europa tokia išliks ir ateityje, nesimant jokių priemonių. Turime įvertinti visus įmanomus uždavinius, rizikas ir grėsmės mūsų ekonomikai. Galvodami apie biudžetus, ir tolesnė jų raida, turime nesuvokti, kad rizikos faktoriai yra labai svarbus ir švesdami euro dešimtmetį apie juos privalome galvoti. Galime pažvelgti ir iš kitos perspektyvos. Skirtingai keičiasi palūkanų normos, keičiasi vyriausybių obligacijų sistemos ir kai kurioms eurozonos valstybėms narėms tai sukels ypatingai didelių problemų, ypač kai kalbame apie eurozonos išplėtimą. Nereikia numatyti jokių išlygų. Visos valstybės narės turi priimti eurozonos sąlygas be jokių išimčių. Euras buvo gerai priimtas piliečių tarpe. E, Euras atlaikė pirmąjį krikštą ir e, jis tapo Europos žmonių integracijos priemonė. Galime tuo didžiuotis. Ačiū. Ačiū labai, Werneri. Dabar frakcijų pranešėjai Žanas Paulis Pozė. Penkias minutės. Prezident, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Pone ministrė pirmininkė, Centrinio banko direktoriau, ponės ir ponai, apie daugą šiandien buvo kalbėta. Euro per dešimt metų tapo pačiu svarbiausiu ES simboliu ir ta idėja, kad Europa sukūrė bendrą valiutą, buvo įgyvendinta. Dar 78 metais ši idėja gimė, daugelis finansinių institucijų tuo metu buvo, buvo labai skeptiškos, tačiau buvo imtas ryštingų žingsnių ir jiems galima tik pritarti. Euras yra puikiausias pavyzdys, kad ES esant valiai galima priimti reikiamus sprendimus, kurie teigiamai veikia visą ES ateitį. Ypač šiais laikais ta mintis mus gali stiprintis. Galiu pasakyti, kad mūsų piliečiai dar visai neseniai labai skirtingai vertino eurą. Keliaujantys tuo džiaugiasi, o kitiems piliečiams euras reiškia tik kainų pakilimą. Be to daugelie šalių euro įvedimas sukėlė ir infliaciją arba ją suintensyvino. Europos centrinis bankas tiesa tam prieštarauja, teikdamas, kad situacija yra stabili. Tačiau vienai par kitaip daugelie šalių būtent dėl euro įvedimą pakilo kainos, taigi vartotojai tikrai nepatenkinti. Verslininkai eksportuojant į savo prekes į užsienio valstybės taip pat kiek nepatenkinti, nes euras yra labai stiprus dolerio atžvilgiu. Ypač šiandieninės krizės akivaizdoje daug kas keičiasi. Visi supranta, kad Euras vis dėlto galėtų susilpninti tą finansinę krizę, kurią mes tarsi importavome iš JAV. Tačiau tam reikia ambicingų sprendimų, visų pirma, Europos centrinio banko pirmininko. Na, aišku, galime tik pagalvoti, kaip atrodytų situacija, jei euras nebūtų įvestas. Tikriausia, finansinė krizė vis tiek būtų įvykusi. Turime stengtis geriau koordinuoti savo ekonomikos ir fiskalinę politiką, turime laikyti stabilumo pakte numatytų nuostatų. Savame suprantama, krizės buvo ir krizių bus ateityje. Tačiau turime visi siekti subalansuotos finansų sistemos. O subalansuota finansų sistema yra ir mūsų visos ekonomikos klėstėjimo sąlyga. Ačiū labai. O dabar Robert Goebbels, socialdemokratų vardu. Attitude il est important de pouvoir. Pirmininkė, šiuo neaiškumu laiku labai, laikotarpiu labai svarbu yra gal, galėti pasikliauti eurų. Ir kai rengiamas e, bendrai valiutai, reikia prisiminti COFIN tarybos e, išvadas ir reikia pasakyti, kad iš tikrųjų buvo valstybių narių dvėjojimo ir ypač kai buvo kalbama apie Euro grupės valstybių sutarimus buvo tuomet jau dar prieš e, tai, kai buvo išrastas sustiprintas bendarbiavimas, jau buvo jis pritaikytas, kai kurios valstybės norėjo pasinaudoti tuo integracijos tais apčiuopiamais rezultatais ir tai galbūt pastumėjo link bendros valiutos. Aš čia galvočiau apie šiandienos sutarimą Mitterrand Kolio vyriaus, e, Vokietija, šveicarai irgi prisijungė prie Šengeno, tuo tarpu Junktinė um, karalystė ir Airija dar nepritaikė e, tų uh, nuostatų savo piliečiams. Mederanas ir Kolis buvo iš tikrųjų euro mm, sukūrėjai, nors galbūt daug kas teisėjęs tai su Žaku Deloru. Uh, Aš manau, kad iš tikrųjų tie, kas norėjo geresnės Europos, neturėjo baimintis e, tų veiksmų, kuriuos jie pritaikė, nes iš tikrųjų buvo siekiama realios tikros pažangos Europoje. Ir e, sutartis, kuri leidžia kovoti su terorizmu ir stiprinti bendarbiavimą, yra labai svarbi. Ir dabar gana keista Prancūzijos partijų koalicija pasisako prieš integraciją. Mes girdime lobistinių balsų Airijoje ir Čekijoje, kurie pasisako prieš Lisabono sutarties įgyvenimą. Tai reiškia, kad mums ir vėl teks pasikliauti sustiprintų bendarbiavimu. Be Dabar naujos valstybės, pavyzdžiui, Slovakija prisijungia prie eurozonos, jos irgi siekia pasinaudoti euro kaip apsauginio skydo funkciją. Junknės karalystės izolacija labai aiškiai parodo jo situaciją, kai svaras nuolat smunka ir tai valiuta, kuri kažkada buvo labai stipri, o dabar tampa tiesiog eilinė valiuta. Ir e, Jean-Claude Monet kažkada pasakė, kad e, euras. Tikriausiai galbūt jis net negalvoja apie tai, kad kada nors mes turėsime eurą, kuris bus antra pagal stiprumą valiuta. E, JAV dabar finansuoja savo išlaidas skolindamasi iš viso pasaulio ir tai reiškia kad kyla klausimų dėl šios valstybės galingumo dėl jos sugebėjimo taip pat ir įvykdyti savo įsipareigojimus todėl galime galvoti koks yra tikrasis santykis tarp euro ir dolerio tarp įvairių valiutų. Dabar mes matome, kaip staigiai ir ne, ne, neįtikėtinai keičiasi kursas. Taigi iš viso kila klausimas apie bendrą situaciją pasaulyje. Europos centrinis bankas tikrai padarė tai, ką reikėjo padaryti, kai, buv, kai mes susidūrėme su pasaulinė krize, kurie atkeliavo iš JAV. Jacques Delors pasakė, kad euras bus apsauginis Europos skydas. Ir tokiu būdu Europa galėjo papildomo gyvybingumo, dinamiškumo įkvėpti e, savo ekonomikai. Komisija pateikia naudingus pasiūlymus tarybai ir aišku, kad kol kas valstybės narės vis tik tai veikia pavieniu, jos nepalaiko solidariai viena kitos. Uh, Manau, kad jeigu valstybės veik, visos valstybės ES veiktų vieningai, tai pasiektumėm stulbinančių rezultatų ir nežiūrint Žanklodų Junkerio ryšto, vis tik tai kol kas tų rezultatų mes nematome. 99 metais mes matėme tikrai didelį ryštą pasiekti, kad Europos centrinis bankas tikrai bendradarbiautų labai glaudžiai. Tačiau jeigu e, ir toliau nebus realaus konsultavimosi, tai valstybės ir toliau turės veikti atskirai. Labai svarbu, kad Europos centrinis bankas išliktų nepriklausomas vykdydamas monetarinę politiką, tačiau mes matome tam tikrų tendencijų, kurios galbūt leistų pasiekti konstruktyvaus dialogo tarp ES institucijų, kad būtų galima dirbti vardan um, šimtų milijonų europiečių bendro pozityvaus likimo Tik tokiu būdu bus galima sukurti gerą ekonominę politiką. Ir tik tokiu būdu uh, bus galima tinkamai pristatyti eurą visam pasauliu, taip kaip Jean-Claude Juncker tik kalbėjo. Liberalų frakcijos vardu Klincas. Mėly kolegos, man labai gaila, kad tiek nedaug mūsų susirinko iš šventinį posėdį, nes e, tai tikrai istorinis įvykis. Jau girdėjome, kad e, prieš dešimt metų euras buvo sutiktas su dideliu skepticizmu. Buvo galvojama, kad grinai logistinė prasme nebus susidorota situacija. O jo labiau buvo galvojama, kad nebus įmanoma koordinuoti bendros fiskalinės politikos. Ji buvo vertinama kaip neįmanoma misija. Tačiau euras jau dešimt metų puikiai veikia. Pirmas komisijos pirmininkas kalbėjo, kad kas Europos Sąjungoje netiki stebuklų, yra nerealistas. Taigi, šiandien daugelis skeptikų nutyla ir daugelis piliečių labai entuziastingai prieėmė eurą. Be to euras tapo vienu nedaugeliu simbolių, kurie yra įtraukti į ES himną. Galim pasakyti, kad Dėl euro ES politika ir ekonomika yra stabili. Tiesa, reikia pasakyti, per pastaruosius dešimt metų infliacija dabar, pavyzdžiui, siekia 20 procento. Tai yra labai nedaug, galima pasakyti, kad um, infliacija nekyla ir padėtis ES yra stabili. Taigi, būtent krizės akivaizdoje mes galime vertinti eurą ir panašu, kad ši valiuta yra tikrai patikima. Ji tapo pavyzdžių daugeliui ES valstybių, kurios neįsivedusios euro. Panašu, kad ES sekasi plėtoti labai sėkmingą pinigų politiką. Aišku, kai kuriuose valstybėse narėse buvo išplėtotos įvairios ekonomikos gelbėjimo strategijos stengiantis, kad pasiekmės Europai būtų kuo mažesnės. Ir savai mes suprantama, Europos centriniam bankui tokios Europos ekonomikos gelbėjimo strategijos yra kaip papildomas iššūkis, nes um, konvergencijos kriterijai, kurių kai kurios valstybės uh, laikėsi, laikosi ir pasiekė, pradeda klibėti situacija keičiasi. Todėl turėtume ir toliau labai akilai stebėti, kad euras išliktų stabilus ir glaudžiai bendradarbiauja tiek Europos komisija, tiek Europos centrinis bankas. Ateinantis metai Europos centriniam bankui yra iššūkio metai. Mes suvokiame, kad mums reikia priežiūros institucijos ir Europos centrinis bankas būtent ir gali būti puikia priežiūros institucija. Reikia ir toliau stiprinti tarptautinį euro vaidmenį pasaulyje, e, įvairiose tarptautinėse organizacijose kaip EBPO. Viena aišku, bendra valiuta be bendros fiskalinės ir monetarnės politikos yra pavojinga. Deja, Nedarbo lygis ir toliau auga, vis daugiau migrantų atvyksta į Europos Sąjungą, bet to atsiranda ir daug sudėtingesni globalizacijos iššūkiai. Taigi mūsų ekonomikos skirtingose valstybėse narėse vis labiau yra susipynusios ir mes žengėme pirmą žingsnį, reikia ir kitų žingsnių. Ačiū labai. Dabar Kristijana Muskardinė. Po dieci anni lo spazio cresce. Ačiū pirmininkė, jau praėjo dešimt metų ir matome, kad euras tarptautinėje prekyboje ir nustatant rezervus, valiutų rezervus yra labai rimta valiuta. Jis yra tam tikra stabilumo garantija. Jis taip pat padėjo integruoti eurozonos valstybių ekonomikas. Aišku, buvo tam tikrų nesklandumų, tam tikrų problemų, kurios iškilo mūsų piliečiams. Tačiau dabar, po tų dešimties metų, galime konstatuoti, kad paslaugų ir prekių kainos suteikė daugiau stabilumo. Ir euras buvo įvestas taikiai. Tai atspindys to tikėjimo ekonominė ir pinigų sąjunga, kuri yra išdėstyta sutartyje. Ir tai yra žingsnis link dar didesnės politinės sąjungos, kuri yra mūsų tikslas. Euro sistema rodo, kaip pagreitėjo globalizacijos tempas, kaip paspartėjo tarptautinės priekybos rautai. Euras mus apsaugojo nuo šios dabartinės finansinės krizės, kuri yra pati rimčiausia, su kuria mums teko susidurti. Manau, kad euras viršijo lūkesčius, kuriuos turėjome prieš jam įsigaliojant. Štai Slovakija prisijungia kaip 16 eurozonos narė, Europos centrinis bankas atliko svarbų vaidmenį, sprendžiant mūsų ekonomikoms iškylusias problemas. Pinigų politiką reikėtų vykdyti atskirai nuo ekonominės politikos. Tačiau komisija dabar yra nusprendusi, kad reikia geriau koordinuoti veiksmus tarp skirtingų valstybių. Tai nėra lengva. Tačiau vis dėlto valstybių pareigūnai, kurie yra atsakingi už valstybinę ekonomiką, turi dirbti ranką rankon su Europos centriniu banku, kad išspręstų ir dabartinę krizę, ir ateities iššūkius, kurie be jokios abejonės kils pasaulyje. Euras turi padėti mums susidoroti su iššūkiais, su pokyčiais. Ir Europos centrinis bankas yra viena iš pagrindinių institucijų mūsų politinėje sąjungoje. Dabartinė Energetinė krizė rodo, kad mums reikia bendros ekonominės politikos, bendrų strateginių tikslų. Tai tiesiog neišvengiama. Ir tokioje politikoje vis didesnį vaidmenį atlieka euras. Ačiū. Toliau ponia Lipiec, žaliųjų, ponas Lipiec, žaliųjų vardu, trys minutės. Rappeler comment en 1992 Ponios ir ponai, 92 metais, kai prancūzai balsavo dėl Maastrichto sutarties, Jacques Delors pasisakė Žaliųjų asamblėjoje, stengdamasis pakeisti balsavimo, e, įtakoti balsavimo rezultatus. Jis pasakė, kad euras bus labai svarbus Europai ir jei neturėsime politinės ES e, žmonės niekuomet nesutiks su juo. Ir tada įsitikino, mus e, Maastrichto sutartis buvo patvirtinta, tačiau politinė sąjunga nesukurta. Ir štai dabar mes turime tokią situaciją. Kodėl mes pasisakėme prieš eurą tuo met? Iš esmės dėl dviejų priežasčių. Mes galvojame, kad Maastrichto kriterijai privers Europą patirti bent pusę dešimtmečio procikliškos politikos, kuri e, vil, vilkins visus procesus. Bet to mes galvojame, kad ekonominė politika numatyta Maastrichto sutartyje yra ne, nedekvati dėl to, kad ECB e, savarankiškumas nėra garantuotas ir kad monetarinė politika yra atskirta nuo kitų politikos ryčių. Aš manau, kad vis tik tai Maastrichto sutartis mane vis dar neįtikina ir kaip visi žalieji. Um, aš Manau, kad ta raida, kurią mes matėme ekonominės ir monetarnės politikos rytyje yra nepakankama ir yra trys pagrindiniai pasikeitimai. Visų pirma, kainų stabilumas yra numatytas maždaug ties 2 procentais, šiek tiek žemiau, tačiau defl, e, deflecija jau pakibo kaip pavojus ir kai kas galvoja, kai kurios valstybės ketina sumažinti PVM tarifus. laikydamasi kenzi politikos principų ir manau, kad iš tikrųjų e, mums grės realus palūkanų e, normos augimas. Uh, Antras dalykas, kas atsitiko, yra tai, kad 2005 stabilumo ir augimo paktas, kuris lyg ir buvo numatytas tam, kad, leis, kad mes galėtumėm įveikti krizę ir prociklišką uh, raidą, vis tik tai praktikoje mes matėme kad, uh, tai, ką ponas Trišė, kad ponas Almūnija, ponas uh, Baroso. Uh, pasakė e, ir iš esmės e, laikantis įstatymo raidės, tai tai prieštarauja Masrichto sutarčiai. Ponas Trišė, ponas Almunija, manau, yra panašus į poną Polson, į poną Banankį ir tai galbūt yra pozityvu, galbūt tokiu būdu yra stengiamas įgyvendinti Masrichto sutarties pozityvius elementus. fiksuojant e, valiutų keitimo e, kursus. Mes galvojame, kad tas tarifas, kuris yra nustatytas eurui, neturėtų būti neturėtų būti ECB monetarnės politikos atsitiktinis pašalinis rezultatas, bet tai turėtų būti realu, realių pastangų išdava. Antras dalykas, reikėtų kalbėti ne vien tik tai apie uh, normą, kuri būtų maždaug apie 2 procentus, kaip ECB um, numato, bet aš manau, kad turime prisibinti Lisabonos ir Göteborgo tikslus Manau, kad visų pirma, ACB turi galvoti apie tuos tiklus ir antras dalykas, mums reikia europinio lygio priežiūros ir manau, kad ACB yra geriausia institucija, kuri galėtų tai užtikrinti. Ačiū. Ačiū labai, ponios ir ponai. Noriu jūsų paprašyti, kad atleistumėte man, aš po keletą minučių turėsiu išeiti pasveikinti Latvijos prezidentą. O dabar tęsime pasisakymus. É lamentável que não se aproveite este momento para uma profunda. Ačiū pirmininkė. Gaila, kad dabar neužtenka mums laiko išsamei apmastyti, ką daryti dabar susidūrus su neoliberaliomis politikomis, dėl kurių atsidūrime šiandieninėje krizėje. Didėja nedarbas, didėja skurdas, mažėja gyvenimo kokybė, Tokia politika visiškai nepateisinama. Mums būtina laikytis kainų stabilumo pakto. Vis dažniau matėme, kad valstybės atsikratydavo savo esminių funkcijų ir reikalaudavo vadinamojo atlyginimų koregavimo O tai praktikoje reiškia, kad e, darbo užmokestis praktikoje mažėjo, bent jau Portugalijoje tai buvo. Mes negalime pritarti tokiam, tokiai visiškai Europos centrinio banko autonomijai. ECB politika naudinga tik tai turtingiausiams valstybėms, o silpnesnės ekonomikos tik nukenčia. Ir nukenčia skurdesni gyventojai. Europos centrinio banko politika privedė prie to, kad Europos ekonomika susitraukė. Taip pat prie to prisidėjo vis mažinama palūkanų norma. Mums atrodo, kad tai labai nenaudinga pensininkams, tiems, kurie visuomenėje yra labiau nepasiturintys, Nors kai kurios kompanijos, aišku, iš to turėjo labai didelių pelnų. Matome, kad dabar tenka nacionalizuoti prastai besilaikančias įmonės. Be to, ypač nukenčia mažos vidutinės įmonės, nukenčia bedarbiai, nes jiems tie lieka tik tai trumpiniai nuo turtingųjų stalo. štai su kokia situacija dabar susidurėme, o bankai tuo tarpu vis didina savo pelną nuo pat krizės pradžios. Situacija vis prastėja. Mums būtina visiems, karta, visiems laikams baigti su tą neoliberalia politika ir kažkaip pakeisti Europos centrinio banko poziciją. bendrijos biudžetas turėtų iš tikrųjų teisingai, sąžiningai paskirstyti pinigus visiems, kad iš tikrųjų, iš tikrųjų galėtume kalbėti apie ekonominę pinigų sąjungą. Ir būtina kartą padaryti galą tam, kad e, Europos zonos valstybių skirtumai ir piliečių skirtumai vis didėja. Mes turime daugiau paramos skirti mažoms, vidutinėms įmonėms, kad padidėtų piliečių, šeimų perkamoji galia ne tik neturtingiausių, bet ir vidurinio visuomenės e, sluoksnio perkamoji galia. Tai yra svarbu milijonams Europos piliečių. Ačiū labai. Laikas bėga labai greitai. Kai aš stuktelsiu plaktukus, žinokite, kad jau jūsų laikas baigėsi. Ponės ir ponai, pasidžiaukite 10 euro gimtadienį, nes abejoju, ar 20 bus. Man tai panašu į sovietų laikus, kai buvo nustatomi penkmečio planai. Ir būdavo paskelbima, kad planas sėkmingas dar jo neįgyvendinus, nes derlius puikus, puikus buvo ir gamyklos daug prigamino. Šyrit mums E, neišrinkti sensantis biurokratai panašiai bandė pasakoti, kaip viskas puikiai sekasi. Tai yra iliuzija, kad e, Europos centrinis bankas sėkmingai dirba, tai yra juokinga. Praeitų metų Liepą, kai rinkos pradėjo griūti ir kai visame pasaulyje e, palūkanų normos buvo mažinamas, centrinis bankas jas padidino. Čia mes kalbame apie tam tikrą politinę klasę, kuri primeta savo valią Europos piliečiams. Prisiminkite, tik tai dvi šalis surengė referendumą dėl euro. Tai Danija ir Švedija ir abidvi jos atmetė eurą referendume. Pasakė ne. Jūs vengiate to žodžio. Ne. Euras niekada nebuvo patikrintas, bet dabar jis bus patikrintas. Ispanija patiria sunkumų. Ekonomistai visada sakė, kad nereikėtų prisijungti prie euro. Italijoje taip pat. Tūkstančiai žmonių gatvėse protestuoja, reikalauja, kad vyriausybės imtųsi priemonių, kad sumažintų palūkanų normas, kad devalvuotų valiutą. O pavyzdžiui, Graikijos vyriausybė ją varžo euro tramdomieji marškiniai. Ji nieko negali padaryti. Ir kai iš piliečių atimama galimybė apsispręsti dėl savo ateities per rinkimus, tai piliečiams lieka tik tai smurtas, vienintelė galimybė, taip kaip Graikijoje. O euras tai ir padarė, įkalino piliečius ekonominėme kalėjime, iš kurio išsiveršti prireiks didžiulės drąsos, vadovavimo ir taip pat neišvengiamos ekonominės krizės. Jūs galite juoktis iš manęs, bet neužmirškite. Britanija devalvavo savo valiutą, nes nedalyvauja eurė, e, sumažino palūkanų normas, galite juoktis iš manęs, bet ar jūs nepastebėjote, kad akcijų rinkose graikų akcijos vertinimos labiau negu Vokietijos akcijos? Ar žinote, ką tai reiškia? Tie, kurie žinote, turbūt užsimerksite ir pasistengsite to nematyti. Galite slėpti savo galvą smėlyje, galite ignoruoti rinkos naujienas, tačiau rinkos jūsų neaplenks. Ačiū. Enfin, dernier orateur sur ce débat que nous allons écouter. Ir perėsime prie paskutinio pranešėjo. Noriu paprašyti visų tylos, ponas Helmutas. Tris minutės. Pone pirmininkė, per pasarosius 200 metų buvo bent e, keletas mėginimų sukurti vieningas valiutas ar fiksuotus valiutų keitimų kursų mechanizmus. Visi žlugo, padarė žalos dalyviams. Taip pat bus su euru. Mm, disbalansas, ką prognozavo skeptikai, pradėjo kandžiotis. Italijos konkurencingumas subyrėjo, Ispanijos patirtis yra tarsi bulius koridoje, pradžioje drasus, tačiau tačiau pabaigoje nukraujuoja smėlyje. E, Graikijos neramumai taip pat yra susijęs su bedarbystė dėl pernelyg sustipraus e, euro. Mm, Vokietijoje taip pat matome beprecedentinę situaciją, kai 200 bazinių punktų viskas nukrito ir dabar rinkose baisi spekulacija. Britanijoje mes galime dėkoti uh, Dievui, kad mes išlaikėme savo valiutą ir neprisijungėme prie euro lėtaigio traukinio. Kągi, su gimtadieniu eurui. Ačiū už labai gerus palinkėjimus, ačiū, kad kalbėjote trumpai, o dabar perėsime prie balsavimo. On va attendre un petit peu.